šiek tiek daugiau saulės į Briuselį. Alde frakcijos vardu gavau prašymą pramonės mokslinių tyrimų ir energetikos reikalų komitete ponę Silvaną Kochmerin paskirti pilnateisę komiteto nare, ji dirbs vietoj kolegos Jorgo Šacimarkakis. Na ir paskutinis